Vas Debakeris tapo Belgijos vyriausybės nariu, Janšas Važiakovskis auditorumo nariu, sveikiname abu kolegas su naujomis pareigomis. Parlamentas konstatuoja, kad jų galiojimą pasibaigė